Okay, ladies and gentlemen. Good. Labadiena, ponios ir ponai. Norėčiau pradėti transporto ir turizmo komiteto susirinkimą. Mes turime darbo atvarkę. Gal kas nors turėtų kokiu nors komentaru dėl mūsų šiandienos darbo atvarkės. Jeigu ne, iš karto pereikime prie kito klausimo, protokolo patvirtinimo. Ar visi pritarė praeito posėdžio protokolu? Gerai, dėkoju, sutarta. Trečias klausimas - keitimasis nuomonėmis su Europos geležinkelio agentūros atstovu. Pirmiausiai norėčiau atsiprašyti už tai, kad trūksta narių. Vis dar ne visi nariai priprato, kad prastai jau dabar laiku prasideda mūsų posėdis. Mes anksčiau ar vėliau priprasim. E, ponas Verslaip atvyko iš Europos geležinkelio agentūros ir jisai mums tar žodį. Ir vėliau gal, galės koordinatoriai jam žod klausimų, o vėliau ir visi nariai. Norėčiau priminti nariams šio komiteto, kad reikia laikytis e, tvarkos, laikytis laiko. E, šitas e, plaktukas nėra koks nors ten kankinimo įrankis, tiesiog jisai primena, kad jau baigėsi laikas ir kad reikia baigti ir paskubėti. Taigi, ponė Verlaip, duodu jums žodį leidžiu kreiptis į komitetą. Ir labai dėkoju už tai, kad atvykote ir skiriate mums laiko. Šią popietę mes esame labai dėkingi. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad man didelė garbė e, kalbėti naujajam komitetui, nors kai kurios narius pažįstu, bet vis tiek tai yra naujos sudėties komitetas. E, aš turiu 50 minučių pakalbėti apie Europos geležinkelio agentūros veiklą ir pirmiausiai pradėsiu chronologiškai pristat, pristatydamas e, tai, ką mes per savo penkerių metų e, veiklą nuveikėme. Penk, 2005 metais buvo įkurta Europos e, geležinkelių agentūra ir svarbiausiai dirbo, de, e, šita agentūra dirbo su konkurencingumu ir sauga. E, kaip prisimate, Mūsų buvo paprašyta, kad mes būtumėm kaip ir e, agentūra, kuri dirbtų RTMS srityje ir kad mes vykdytume e, iš tos agentūros visų priimtų e, sprendimų vertinimą. Taigi, į, į, rugsėjo 1-2005 metų įvyko susitikimas su nacionaliniais saugumo institucijomis. Ir kaip kaip žinote, išskyrus dvi valstybės narės, šios institucijos dirba paraleliai su mūsų agentūra. Mes pradėjome nuo baltosios knygos, taip pat e, samdėme ekspertus ir galime pasakyti, kad labai džiaugiamės jog turime motivuotus ir kvalifikuotus e, e, ekspertus dirbančius mūsų agentūroje ir asistentus taip pat. Taip pat labai pozityvu, kad šitas sektorius nuo pat pradžių e, dirbo su labai dėliu entuzijazmu, kartai žinoma mus kritikuodavo, bet labai aktyviai dalyvaudavo ir siuntė mūsų agentūrai įvairius ekspertus ir kitus veikėjus šios sektoriaus. 2006 metais nuo sausio pirmos pradėjome kurti RTMS sistemos valdymo, valdymą ir mes pradėjome dirbti pagal reglamentą ir, ir siekti to reglamento tikslų ir taip pat perėmėme dar vienos organizacijos e, veiklą. AEIF. Taip pat mes vieni iš pirmųjų pasirašėme supratimo memorandumą su komisija ir pasidalinome e, užduotis ir atsakomybės abiejų pusių. Tai iš tikrųjų buvo labai naudingas memorandumas ir e, jau dar trys agentūros prisijungė prie šio memorandumo. Mes pradėjome dirbti su specifikacijų konvencija ir ETMS kontrolinė valdyba pradėjo dirbti ir kontrolinė grupė. E, galbūt šitas mano pristatymas skamba gan teoriškai, bet kaip žinote, ETRMS e, vienas iš svarbiausių klausimų yra tas, kad 2005 metais prisijungė įvairūs, įvairūs nariai. Taigi ir, ir galų gale buvo skaičius jų sumažintas iki 60. Ir tai stipriai pagelbėjo mūsų darbą. Taip pat e, mes pradėjome dirbti su Europos standartizavimo e, organizacija ir notifikavimo institucijomis. Taip pat e, kūrėme įvairias infrastruktūras ir pirmąją IT ir komunikacijos sistemą šioje agentūroje sukūrėme. Čia nais dalyvauja trys iš mūsų valdybos komiteto narių ir šitas komitetas garantuoja agentūros skirtingų šakų koordinaciją ir gerą darbą. 2007 e, metais mm, buvo e, sukurta pirmoji TSA infrastruktūra E, taip pat dirbome dėl lokomotyvų ir keleivių vežimo srityje ir taip toliau. Mes kūrėme į RTMS ateities įgyvendinimo sistemą. Taip pat mes dirbame ir su koordinatoriais. Mes, čia yra viena iš mūsų veiklos ryčių. Mes turime padėti jiems skirtingose sritise, ETMS, koordinavime ir, visams, ir kitokiose sritise? Taip pat, žinoma, dirbame ir su TIF ir OSJD. Bei su kitomis Europos institucijomis. 2007 metais paaiškėjo, kad agentūros e, rolė turi stiprėti, vaidmo turi stiprėti. Kalb, kalbėdami apie geležinkelius, daug girdome apie atvirus taškus, kalbama apie atvirus taškus. Tad mes gavome Mes gavome e, mandatą e, šitus visus klausimus, atvirus klausimus išspręsti ir tai buvo tikrai gana ambicinga užduotis. Tais metais buvo pradėtos diskusijos taip pat ir apie teisinę e, bazę ir šitas darbas buvo baigtas praeitais metais. Nuo pat pradžių visi šio sektoriaus veikėjai labai rodė didelį norą praplėsti mūsų agentūros veiklos rytį. Taip pat surengėme svarbų e, svarbu susitikimą su nacionalinėmis saugumo institucijomis ir pradėjome dirbti sertifikavimo ar humanizavimo srityje būtent su e, nacionaliniais saugumo institucijomis. Aštuntaisiais metais nuo pat pradžių dirbome su naujaisiais reikalavimais, trečiojo geležinkelio paketo ir, ir mes dirbome su šito paketu ir ieškome naujų sprendimų. Taip pat reikėjo primti sprendimą dėl abipusio pripažinimo ir su to taip pat dirbome. E, ponas Geruva kritikavo mūsų agentūrą, nes šitas darbas kainavo labai daug ir labai ilgai užtruko. Ir mes galime pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų e, sunkus ir didelis darbas, e, kainuojantis ne vieną milijoną eurų eurų. Būtent todėl mes, mus taip spaudžia e, šito sektoriaus atstovai, kad paruoštumėm tą paketą su, su vienodais standartais. Tad mūsų agentūra stengiasi toliau dirbti su šitais cross acceptance ar abipusio pripažinimo standartais. Taip pat dirbame su nauja ETCS versija ir kol kas šita versija panašu, kad dirba neblogai, nes ne, ne, ne, nesulaukėme daug priekaištų. Ir galiausiai mes 2012 metais pateksime e, rinkai Bazelin 3. Ir žengėme į priekį šitoje srityje. Kaip sakiau, dirbame su naujomis iniciatyvomis, tai dimencija, patvirtinimas, e, sertifikavimas, tas cross acceptance, abipusio pripažinimas. Tai yra labai svarbus projektai ir greitai supratome, kad su, dirbdami su naujoms direktyvom, nauj, naujais teisės aktais, su naujais e, reikalavimais iš iš, iš tos ryties veikėjų, e, agentūra eina į priekį ir, ir jos įgaliojimai plečiasi. Tikimės, kad toliau galėsime dirbti stabilioje teisinėje aplinkoje, nes tai be galo svarbu tam, kad vykdytumėm ilgalaikius darbus, ypač tokiame sektorijoje kaip geležinkelių sektorius. Taip pat e, Mes labai daug tikimės iš naujų taisyklių, iš, iš patirties, iš, iš, iš naujų technologijų. Ir, žinoma, labai norime koordinuotai dirbti su visais suinteresuotais, su suinteresuotam institucijom. E, šita, šita agentūra yra vienintelė agentūra vienintelė vieta, kur susitinka vis, visos pusės, visos šalys e, šios ryties. O tų šalių yra labai daug, tai yra ir trys standartizavimo agentūros, ir kelios komisijos ir taip toliau. Ir žinoma, jeigu tik tai įvyksta kokiu nors koordinavimo sunkumu, iš karto būna kreipiamasi į mūsų agentūrą. Štai matote e, skaidrę, kur nupiešta maždaug kaip mes dirbame, su kuo mes dirbame. Mes dirbame su visomis agentūromis, kurios yra pripažintos šioje srityje, daugumos jų yra žinomos, e, čia mes jas matote. E, tai ir ETF ir CR, CCR ir visos kitos. ETF tai yra e, tikra agentūra. E, taip pat turim 25 nacionalinių saugumų, e, in, e, saugumo institucijų atstovai dalyvauja mūsų veikloje. Taip pat mes vadovaujame agentūros darbo grupių veiklai ir taip pat turime ekonominios. E, e ekonominio bendradarbiavimo grupėmis. Ir mes, mums nereikia pasiekti konsensuso, mes priimame paskutinį sprendimą ir mes turim paskutinį. Mums tenka paskutinį galiausiai atsakomybė. E, pagal mūsų reglamentą šis direktoriui tenka atsakomybė priimti e, sprendimą. E, mes galime konsultuotis su agentūromis, taip pat ir su tiesioginiu socialiniu komitetu. Tuomet tas dokumentas siunčiamas į rizikos komitetą. Tai yra, jis yra čia, ES valstybių narių komitetas ir galiausiai priimamas galtinis sprendimas. Tai gan klasikinė sistema, bet svarbiausias skirtumas yra tas, kad mes turim iš tikrųjų labai daug šalių, labai daug veikėjų mūsų sistemoje. E,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 Mums reikės kažkaip išspręsti tą geležinkelių dėlionę. Taip pat e, reikės e, apjungti Europos geležinkelių riedmenis, taip pat apriepti visą egzistuojančią sistemą, nepaisant ar nuo to, kur baigėsi vietinės ar regioninės sistemos. ERTM ir suvienodinti standartai iš tikrųjų iš esmės pakeitė fil filosofiją. Dabar stengiamės suvienodinti tuos standartus, pradėdami nuo to, ką jau turime, remtis nacionaliniais modeliais, ieškoti ekvivalentų ir vengti to, kad dubliuotųsi patikros, kurias atlieka tie patys ekspertai tikrindami tuos pačius lokomotyvus. Tai yra saugumo valdymo sistemos dalis, jį taikoma geležinkelių įmonėms e, bei visiems kitiems suinteresuotisiems subjektams. Tikimės, kad užbaigsime šį darbą per ateinančius 2 ar 3 metus, bent jau būsime didžiąją dalį padarę. Taip pat mes turėsime paaiškinti, kaip reikia prižiūrėti ir padėti Šiame sektoriuje taip pat RTMS nauja sistema bus įvesta, kuri turės būti suderinamas su ankstesnė. Taip pat svarbu pabrėžti, kad reikės išplėtoti mūsų vaidmenį, užtikrinant sistemų, procesų ir taisyklių savitarpio pripažinimą tarp valstybių narių nacionalinių institucijų ir kitų suinteresuotųjų šalių. Tai reiškia, kad vėlgi reikėtų pabrėžti, kaip svarbu, ir aš apie tai dar vėliau pakalbėsiu, kaip svarbu pabrėžti nacionalinių institucijų svarbų vaidmenį. Kalbant apie transportą oru, aišku, nacionalinės oro kontrolės institucijai aiškės prioritetinės užduotis, tačiau kalbant apie geležinkelius, Mes e, vykdome savo darbą lygiai tuo pat metu, kaip ir nacionalinės institucijos, išskyrus Britaniją ir Vokietiją. Dabar vidutiniškai 200 žmonių dirba tose institucijose, tačiau vienoje iš jų yra netgi 1300. Taigi, aišku, jos neveikia taip efektyviai, kaip turėtų, tačiau ant jų pečių kyla labai didelė našta. Taigi mes turime be galo glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis. Kor konferencijoje surinktoje apie povieredžio mm, nelaimingo atsitikimo iškėlėme penkis klausimus ir taip pat pabrėžėme, kaip svarbu pabrėžti tų vietos institucijų vaidmens svarbą. Netrukus mes parengsime e, e, raštą šio klausimu, nes visi ragina sustiprinti mūsų agentūros vaidmenį. Taip pat kartais susidaro tokia situacija, kad e, vietos ekspertai ir nacionalinės institucijos e, mus prašo šiek tiek lėčiau susilėtinti tempą, nes mes dirbame labai greitai ir jie kartais nesuspėja paskui mus. Tačiau, kaip minėjau, reikia sudėlioti visą tą dėlionę ir taip pat sustiprinti mūsų agentūrą. Mes e, turime labai daug darbo nudirbti Ir tai turime taip pat aiškinti ir pramonės atstovams. Geležinkelių pramonė yra viena iš paskutinių pramonių, kur Europa, e, e, Europa yra pasaulio lyderė. Riedmenų gamyboje, pavyzdžiui. Taigi, mums labai svarbu ir toliau plėtoti Europos standartus, kurie galėtų būti priimti, kalbant apie RTMS. Dabar, kai sugebėjome jau susitvarkyti toje sistemoje ir priimti tą sistemą, ją taip pat jau priėmė Saudo Arabija, Marokas, Australija, Naujoji Zelandija visai neseniai, taip pat Brazilija prisijungė prie šios sistemos. Šios šalis prisijungia prie jos ne todėl, kad tai yra europietiška sistema, bet todėl, kad ji jau yra sukurta ir ją galima kaip paketą nusipirkti. Visiškai aišku, kad bendradarbiavimo sustiprinimas taip pat audito ir savitarpio pasitikėjimo tarp nacionalinių institucijų sustiprinimas yra labai svarbus mums norint eiti į priekį, nes be jo sistema nebus sėkminga. Taigi kartu su nacionalinėmis institucijomis subūrėme ekspertų grupę, kad užkirstume kelią bet, kokiems, bet kokioms savitarpio kovoms ir konkurencijai ir kad visi harmoningai plėtotų savo veiklą. Tikiuosi, kad jūs gavote USB laikmeną, ten galėsite persiskaityti įvairiausius dokumentus, saugumo ataskaitas, kaip pavyzdžiui, plėtojusi saugumas Europoje. 70-aisiais metais geležinkelių sistemose 15 valstybių narių apie 400 keleivių žūdavo, šiais, šiais laikais tik 100, pernai tik šiek tiek daugiau nei 40 visose 25 valstybėse narėse. Tai reiškia, kad geležinkelių saugumas yra labai aukštame lygyje, jis nuolat tobulėja ir turime prisidėti ir toliau išlaikydami šį aukštą lygį atviroje rinkoje. Taip pat svarbu pabrėžti, kad neegzistuoja jokių įrodymų, kad situacija būtų skirtinga mm, tose šalise, kur sistema yra liberalizuota, nes evoliucija vyksta ir Apie visą tai beje galite pasiskaityti jums patiktame pranešime. Taigi, kaip žinote, agentūra turės pasirūpinti ir, ir išspręsti labai daug naujų kylančių iššūkių, tačiau nekyla bejonės, kad uh, Vienas iš tolesnių žingsnių bus savitarpio pasitikėjimo tarp nacionalinių saugumo institucijų sustiprinimas ir taip pat, kad mūsų agentūra taip pat pradės vaidinti svarbesnį vaidmenį. Ačiū pirmininkė už tai, kad pasikėtėte man ir suteikėte žodį. Uh, Ačiū už tai, už jūsų pasisakymą, ponė Verslaip. Ir dabar koordinatoriai galbūt po tris minutės galės pasisakyti, taigi apie pavardų ponas Groš. Ačiū. Ačiū už įžanginį žodį. Labai trumpai užduosiu klausimus. Vienas klausimas, kurį jau atsakėte dėl ateities iššūkių, Ar nebus taip, kad agentūra bėgant, me, bėgant metams palaipsniui išstums ir pakeis nacionalinės institucijas? Antrasis klausimas, kuris yra susijęs su saugumu ir liberalizacija. Geležinkelių transporto liberalizavimu. Vėlgi, jūs bent jau iš dalies atsakėte į šį klausimą. Vidutinės trukmės perspektyvoje jūsų nuomonė, Kokia saugumo garantija bus nustatyta sistemai? Ar bus pasiekta kokia nors pažanga? Trečiasis klausimas yra e, susijęs su techniniu saveikumu. Jūsų nuomonė, kokias svarbiausias pastangas reikėtų įdėti, norint pasiekti techninio saveikumo? Žinau, kad tai yra vienas iš didžiausių sunkumų kylančių Europos transportui, o ypač geležinkeliams. Ačiū. Ačiū. Dabar socialistų ir demokratų vardu ponas Elkaroj. Ačiū. Ačiū Verslait už jūsų pranešimą. Tai yra agentūra, kuri vis dar kuriama. Jūs daug jau ką padarėte, bet dar daug ką ir reikia padaryti iškėlėte visą eilę klausimų. Manau, kad nėra lengva atskirti jūsų agentūrą nuo to, kaip vystosi situacija pačioje, pačioje geležinkelių pramonės šakoje. Per pastarąsią savaitę išgirdome blogų naujienų apie, tai, apie, ypač apie prekių transportą, kokia bloga šiame sektorijoje situacija Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitur. Aišku, čia yra labai daug susijusių faktorių, pavyzdžiui, kaip ekonominė situacija ir taip toliau. Jūs pats paminėjote, kad reikia užtikrinti bendras specifikacijas, atverti rinką tinkamai kad reikia investicijų, kad kyla punktualumo, patikimumo klausimas. Taigi, ma, e, taigi norėčiau paklausti štai ko. Geležinkelio agentūroje. Ar jūs manote, kad jums svarbu padėti įgyvendinti tas reformas, jas padėti koordinuoti ir jūsų nuomonė, kokių svarbiausių priemonių reikia imtis? kad geležinkeliai galėtų susigražinti tam tikrą rinkos dalį. Dažnai girdžiu, pavyzdžiui, apie koordinavimo trūkumą tarp infrastruktūros valdymo kompanijų kad yra sunku užtikrinti sklandžius, sklandžias tarptautinės jungtis. Ar agentūra dėl to, ką nors darys? Taip pat jūsų nuomonė, kas turėtų keistis ir kur toliau turėtų eiti agentūra, ar turėtumėte gauti daugiau įgaliojimų ir kada? Ačiū dabar žaliųjų vardu ponas Kramer. Ačiū. Turiu keturis klausimus. Visų pirma, jau dabar yra konflikto su abipusio pripažinimu viena valstybė, pavyzdžiui, gali pasakyti, mes nepripažįstame šito lokomotyvo, turiu pasakyti kodėl ir jūs turite pasakyti, ar jie tai gali sakyti ar, ar ne. Uh, Ar jūs turite jau patirties iš tokių konfliktų? Antra, atrodo, kad viskas vyksta pakankamai neblogai. Ar dabar jau aišku yra, kad ES bendrai nefinansuoja uh, tinklų buvo problema su Rostokas Berlynas atkarpa. Ar ta problema įspręsta. Um, trečia, ar jūsų agentūrai uh, kyla teisinių kliūčių, ar jums reikia daugiau įgaliojimų, platesnių įgaliojimų, ar jūsų turimi įgaliojimai jūs tenkina, ar jums nereikia daugiau darbuotojų. Ir paskutinis klausimas. O kaip su jūsų įgaliojimais aplinkosaugos rytyje? Žinome, kad veikia aplinkosaugos agentūra, žinome, kad geležinkeliai um, ne e, pats aplinkosaugos e, požiūrių e, tinkamiausias transporto būdas. Yra, yra, kaip žinome, kitų agentūrų ir ar jūs esate pasirengę spręsti šitas problemas. Kaip žinote, kyla aplinkosauginių protestų, jeigu problemos nebus išspręstos, tai geležinkeliai bus vertinami nepalankioje šviesoje. Galiausiai žodis vicepirmininkui. Ponui Vandalė, ačiū. Norėčiau panagrinėti vieną esminį klausimą saugumas. Jūs sakėte, kad sistema dabar veikia RTMS. Aš norėčiau sužinoti, ar iš tikrųjų taip yra Niderlanduose. Per pastaruosius metus e, kilo didelių problemų transportuojant prekes geležinkeliu. Praeitą savaitę Barendrekte vyko labai rimta avarija ir ne viena institucija yra pareiškusi, kad e, tikrai dar nepasiekėm tokios padėties, kokios norėtumėm, turime pereiti prie ATB. Ir reikia saugumo sistemos, kuri veiktų ir esant nedideliam greičiui. Ta, tai problema yra, kad nes dabar traukiniai nėra pakankamai apsaugoti, kai juda nedideliu greičiu. Ne viena institucija uh, siūlo uh, tarpinį žingsnį naudotis ATS, automatinę traukinių saugą, saugos sistemą. Mums reikia žinoti, ar per ateinančius dešimt metų turėsime e, sistemą, kuri kuri veiktų vieno lygio pervažose nedėliais greičiais. Antra, antras klausimas susijęs su pirmuoju. Avarija Barendrekte sukėlė plačias diskusijas dėl prekių transportavimo, konkrečiai mano šalyje, kadangi tai organizavusi organizacija ProRail teikia, kad reikia problemas išspręsti. Antraip mes įspėjame jūs, kas bus po sausio pirmos dienos. Yra problema su redmenėmis, lūšta ašis ir kyla didžiulis pavojus saugumui. Pavojus toks didelis, kad ProRail netgi nustatė terminą. Sausio pirmą dieną viskas turi būti išspręsta. Antraip, kaip jie sako, nutrauksime krovinių vežimą geležinkeliais. Sauga geležinkeliuose. Ar ji pakankama yra? Mane neramina e, tai, ką aš girdėjau apie avariją Barendrechte ir įdomu būtų sužinoti, ką jūs turite pasakyti. Iš esmės, įdomu būtų sužinoti, ką jūs konkrečiai galvojate apie šią avariją, ką jūs esate apie ją sužinojęs. Ačiū ponui Vandalen. Dabar norėčiau paprašyti e, pono Ferslepo atsakyti šios klausimus, po to bus kitas klausimų ratas. Ačiū pirmininkė, e, turiu ir atsakymų, ir informacijos. Atsakysiu ponui Grošui dėl pirmo klausimo, dėl antro geležinkelio paketo. Ten e, tuo yra sukūriama Europos geležinkelio agentūra, ir nacionalinės institucijos. Taip daryta vienu metu, nes valstybės narės labai norėjo e, stebėti poslinkius geležinkelių tinkluose. Be to, e, norint vykdyti stebėseną, reikia e, stiprių nacionalinių institucijų, o galiojant dabartiniams teisės aktams yra išimčių. Mums priklauso koordinavimo funkcija, tai veikia gerai, nes yra didelis e, poreikis koordinuotis. Tačiau, kaip sakiau už pat pradžio, logiškai mastant, reikėtų galvoti apie įvairių agentūrų vaidmens stiprinimas, stiprinant, e, vykdant stebėsiną. Kodėl? Todėl, kad savo esme šios agentūros tiesiogiai bendrauja su nacionaliniu e, lygiu, nacionalinio lygmens ministerijomis, jos e, kreipiasi į mus, nes kartais jų nepriklausomumas gali kelti problemų padėtis krypsta tinkama linkme, padėtis yra tokia, kad nacionalinės institucijos labai iš tiesų jautriai reaguoja į tai, jog galėtų būti panaikintas, tačiau e, vien, vienas iš mano politikos tikslų yra siekti glaudesnio bendradarbiavimo e, ir siekti stipresnio Europinės agentūros koordinavimo vaidmens. Jūs kalbėjote dar apie e, saugumą ir iš dalies tuo atsakysiu ir ponui Vandalinui geležinkelių srityje sektoriuje. Tai yra labai aišku. Pažvelkite į bet kokią Eurostato analizę. Padėtis labai gerėja. Saugumas yra didesnis negu bet kurioje uh, kitoje uh, transporto e, srityje rušyje. Žinoma, būna, kad traukiniai nuvažiuoja nuo bėgių, kad signalai nepakankamai gerai e, veikia, e, daug dirbama toje srityje, atliekama analizė, keičiamasi patirtimi. Na, o e, konkrečiai kalbant apie prekių krovinių vežimą, jeigu tai nutrūktų, na, iš tiesų įrodyta yra, kad uh, krovinių transportavimas kelia didesnį pavojų, ypač tam tikrų rūšių krovinių, tačiau turėtumėm galvoti apie ilgai laikotarpį, kokios tos problemos yra ir kokių priemonių reikia joms spręsti. Dėl avarijos Niderlanduose mes pasiti, pasirūpiname, kad uh, tuo užsimtų pakankamas skaičių, skaičius darbuotojų, ėmėmės prevencijos veiksmų. Iš tiesų labai jautriai reaguojama yra į tokias avarijas. Buvo pora avarijų Junktinėje karalystėje, tačiau iš esmės e, galima pasakyti, dabar ten geriausia padėtis ir daugiausia naujovių saugumo srityje yra iš Junktinės karalystės. Kas yra svarbu? Tai, kad mes siekiame skaidrumo, skelbėme, viešiname viską. Ir todėl ir sakome, kad reikia stebėti uh, visas įmonės dirbančias e, šioje srityje, tai labai svarbu. Techninis saveikumas, kitas klausimas, labai platus. 96-aisiais pradėjome šį darbą. Dabar baigiame darbą įprastųjų geležinkelių srityje. Žinoma, numatyti ir nauji darbai yra. Mes turime atitikti europinius standartus, na, kalbant apie uh, tipo tvirtinimą, tai apima įvairiausias medžiagas, vidutinis lokomotyvų dydis yra septyni. Ir e, matom, kad amplitudija yra didelė ir siekime dėkti pakankamas techninės priemonės tai turės įtakos e, šitam sektoriui, šitai e, šakai, daug kas pasi, pasikeis. Atsakysiu ponui e, Kaludrai, iš tiesų kyla nemažai sunkumų geležinkelių srityje, bet visoje Europoje bent jau šiuo metu vis daugiau pervežama keleivių. Kitas teigiamas dalykas yra tai, kad didėja e, saugumas e, riedmenų, ypač e, kai pervežami keliaiviai yra. Be to, nereikėtų pamiršti, kad šioje šakoje Europa yra lyderė visame pasaulyje. Ir jeigu Europoje nutėsama 200 km naujų geležinkelių, o Kinijoje 500, tai padėtis pasikeis ilgainiui, jeigu pažvelgtume į projektus Brazilijoje, JAV, Saudio Arabijoje. Saudio Arabija kon konkrečiai jie ketina nutraukti visas investicijas į oro susisiekimą ir nukreipti investicijas į e, geležinkelių transportą. Akivaizdu, kad dabar visame pasaulyje geležinkeliai vystosi kur kas didesniu mastu kalbant apie krovinių pervežimą geležinkeliais, yra galimybių trumpuoju laikotarpiu, yra problemų dėl to, kad trūksta e, patikimumo, kartais kokybės, tačiau, kaip minėjo ponas Krameris, e, yra ir problemų su infrastruktūra. Kągi galėtume mes padaryti? Na, visų pirma, turėtumėm būti atsargus, turim uh, imtis e, priemonių, kai pradedam, e, pradedami naudoti nauji lokomotyvai, nauji riedmenys, turėtumėm nustatyti e, standartus pagrįstus ekonominiu vertinimu, nuolatiniu vertinimu. Viskas juk kainuoja, jeigu norima sertifikuoti yra naują lokomotyvą, už tai reikia mokėti, tai būtų labai toks būdingas pavyzdys. Ir aišku, mes turime čia atlikti tam tikrą vaidmenį. Tačiau taip pat aišku ir todėl aš tai nekartą kartojau, kad viskas priklauso nuo pasitikėjimo institucijomis, kai veikiama Europinių lygmenio. Patikrinus tikrinant lokomotyvą, tarkim. Turime vis dėlto pasitikėti, kad tai yra padaroma visose valstybėse narėse. Donc, première chose, la situation aux Pays-Bas euh, est. Dėl RTMS. Pirmiausiai, Niderlanduose padėtis, žinoma, e, remiasi ta ETVS e sistema, kuri buvo sukurta tuo met, kai vykdome 302, kai naudojame 302 sistemą. E, taigi dabartinė sistema dar nebuvo mm, nusistovėjusi ir tai, buvo, tai yra didžioji problema. Būtent to ir reikia vengti. Būtent su baseline 3 e, mes to ir stengiamės išvengti ir šita sistema bus taikoma visose šalyse. E, taip pat Niderlanduose buvo vykdomos trys sistemos ir tenai buvo koordinavimo problemų. Kalbant apie greitaigius traukinius, tai galiu atsakyti kaip Europos valdininkas. Tai yra uždrausta nes mes turėtumėm nuo 26 ar daugiau sistemų pereiti prie vienos europinės greitaigių traukinių sistemos. Antra, e, problema yra nepereiti nuo ETB prie ETB. Jau buvo įdėta labai daug pastangų ir kuriant infra, infrastruktūrą. Infra Ir mūsų tikslas yra, kad veiktų šita sistema ir kad toje trečiojoje sistemoje būtų galima ištaisyti visas problemas, kurios kyla. Kartais labai, labai sudėtinga koordinuoti e, koordinuoti vis, viską, nes ten dalyvauja ir, ir, ir, ir, ir tie veikiai, kurie iš tikrųjų nėra tiesiogiai susijęs su geležinkelio e, transportu. Tačiau reikia inter, į šią e, sistemą, į šitą trečiąją e, sistemą integruoti absoliučiai viską. Dabar atsakysiu ponui Fandal. E, krovinių vežimo saugumas. Tai, žinoma, yra didelė problema. Bieredžio atveju tai ta avarija buvo liberalizavimo pasiekmė. Manau, kad bėda buvo ta, kad viskas buvo e, paremta senaja, o ne naujaja sistema. Galima sakyti, kad tai buvo tipinis atvejis e, tų problemų, kurios mums kildavo dirbant su senaja sistema. Mes išanalizavome e, su, kartu su specialistais šią nelaimę ir taip pat kalbėjome su nacionaliniam institucijom ir žinoma, mes prieisim labai aiškių išvadų, daugybės aiškių išvadų. Tokia nelaimė, žinoma, kartais tikrai, tikrai gali atsitikti dėja, mes nesame visiškai apsaugoti nuo panašių nelaimių. Bet kaip anksčiau sakiau, keliais vežti, keliais vežti krovinius yra daug pavojingiau, nes daug daugiau mirčių yra kiekvien, kiekvienais metais. E, bet bet kuriuo atveju mūsų agentūra yra tas forumas, ta vieta, kur surinkama visa informacija ir kur tyriamos visos problemos ir visi galimi sprendimai. Dar du klausimai ir jau bus atsakęs į viską. Dabar dėl kompetencijos ir teisinių problemų. Agentūra turi vykdyti savo misiją, savo veiklą. Ir E, Vėredžio konferencijoje e, buvo aiškiai pasakyta, kad visos interesuotos šalis e, prašo, kad nebūtų mm, keičiama teisinė bazė, nes dabar kaip tik toks perinamasis periodas ir iki ateinančių metų Liepos mėnesio reikia įgyveninti direktyvą. Taigi dabar tokia gan sudėtinga situacija ir kažkiek tai keisti tą teisinę bazę būtų, būtų dar sudėtingiau. Ir apie tai galima kalbėti tik tai e, kitame etape. Kol kas mes turime labai svarbių darbų, kurie jau yra pradėti. Tai būtent e, reikia stiprinti mūsų agentūrą. E, bet dabar, kalbant apie teisinę bazę, mums užtenka įgaliojimų vykdyti tą veiklą, e, tą misiją, kurio mums yra patikėta. Ypač žinoma, pristatant e, biudžetą, darbo programą ir taip toliau. Kitas klausimas apie aplinkosaugą. Rytoj mes švedijoje apie tai kalbėsime. Mes mes kiekvienoje veikloje turėjome tam tikrus duomenis, įtraukėme tam tikrus duomenis kiekvieną mūsų veiklą, tai pavyzdžiui apie riedmenis, riedmenų medžiagas ir taip toliau. Mes imamės įvairių priemonių, kurios yra naudingos aplinkai. Antra, e, aplinkosauga nėra mūsų tiesioginė kompetencija ar tiesioginis įgaliojimas. Bet kuriuo atveju e, suprantame, kad geležinkelio transportas yra daug palankesnis aplinkai negu kiti transportai. Tačiau, žinoma, šitame sektorė taip pat reikia imtis visų priemonių, e, visų įmanomų priemonių, kad sumažintume pėtsaką aplinkosukui. Kol kas mes šitoje srityje nevykdome horizontalios veiklos, bet mes šitą elementą įtraukėme į įvairius tekstus, projektus ir aš asmeniškai manau, kad čia viena tų sričių, kurioje agentūrai dar yra ką nuveikti. Aplinkos sauga e, koordinavo OBC, bet šita įstaiga neturi pakankamai priemonių vykdyti šitai veiklai. Galvojant, turiu galvoje tokia platesnė, platesnė prasme techninių priemonių. Taigi manau, kad atsakiau į visus klausimus. Ačiū. Mes turime dar kelis klausimus ir 20 minučių mums liko. Taigi labai prašyčiau turėti galvoje, kiek mums liko laiko ir reaguoti į mano pastabą, jeigu jau baigėsi laikas. Dabar ponas Bakas. Ačiū pirmininkė. Labai trumpas klausimas. Sutinku su kalbėjusiu ponu dėl e, saugumo geležinkelio transporte. Tačiau yra problemų pasieniuose tarp įvairių šalių. yra tam tikrų nacionalinių reikalavimų, kurie tenai gali būti taikomi. Kaip galima būtų su, suvienodinti e, reikalavimus, kurie yra taikomi pasienyje? Ar tai bus padaryta, ar tai visgi ir liks nacionalinių įstaigų e, kompetencija, ar įmanoma bent kažkaip tai sukontroliuoti tai. Ačiū, ponas Ugijas. Due questioni veloci. Turiu du klausimus, labai trumpai. Kalbėjote apie tyrimus, analizę ir nacionalinių sistemų tyrimus, vertinimus, regioninių sistemų vertinimus. Ar galėtumėt plačiau pakalbėti apie problemas, buvo, e, ap, kurios buvo aptiktos? Kitas klausimas susijęs su saugumu. Vėl grįžtant prie Averedžio nelaimės. Agentūrai tai buvo lyg ir toksai išbandymas šitą nelaimę. Tad norėčiau paklausti, ar. Ar pavyko rasti atsakingus asmenis? Ar, ar jūs visgi nusprendėte, kas, kas buvo, kas buvo kaltas, ar, ar krovikai, ar vežėjai, ar kas, kas visgi buvo kaltas dėl tos nelaimės? Taip pat kaip kaip nustatyti, kas visgi ten turėjo įgaliojimus, ar, ar nacionalinės agentūros, ar Europos agentūra. Ponas, pone Bilbao, ačiū. Išklausius jūsų pristatymą norėčiau paklausti, ar jūs pažįsta, ir jūs, jūs girdėjote reglamento projektą e, tarybos ir parlamento, tai būtent e, reglamentas e, apie konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkelio tinklais. Taip pat norėčiau paklausti, kaip jūsų agentūra vertina šitą naująjį projektą, nes, kaip mes girdėjome, yra labai daug tinklų, kuriuose, kuriuose yra vyriausių problemų, taip pat ir saugumo problemų. Kaip jūs manote, ar tai yra. Ar tai yra naudingas projektas, ar jisai mm, įneša naudos? Uh, Ar manote, kad e, priedas šio reglamento iš tikrųjų pradėtų spręsti problemas ir kokias problemas šitas naujasis reglamentas padėtų išspręsti geležinkelio eismo srityje? Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Turiu gan teorinį klausimą kada nors visgi baigsis Europoje krizė. Kaip manote? Kaip manote, kaip Europos geležinkelio agentūra, kas bus toliau? Ar mes pasieksime tos, gausime tą naują e, vietą, kurios mes siekiame, ar, ar kokybinė tokio pasikeitimo kaip ir nebus? Ačiū, jeigu daugiau nėra klausinčių, aš pas norėčiau šį beitą pakomentuoti. Aš taip pat kaip ir pranešėjas, e, atsiprašau, aš taip pat e, kaip ir dauguma klausiusių e, turiu klausimų dėl konkurencingumo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklais ir taip pat kalbant maždaug tą pačią linkmę, kaip ponas Bat kalbėjo dėl harmonizavimo, vienas iš klausimų yra. Skirtingas apmokestinimas, tarkim, vežant krovinius reik, yra ap, apmokestinama trys skirtingais būdais, važiuojant gal e, nelabai ne, nedidelį atstumą. Tai būtent šitie klausimai mums labai kelia didelį nerimą. Taip pat skirtumas tarp vakarų ir rytų Europos e, infrastruktūros e, srityje, taip pat greit, e, greitieji traukiniai, visiškai, visiškai kitas, kita samprata greitųjų traukinių yra vakarų Europoje negu rytų Europoje. Kita vertus dėl. Dėl dirbtuvės, būtent geležinkelio dirbtuvių, ar jos turi būti registruojamos pagal saugumo direktyvą. Puikiai suprantu, kad paveldo dirbtuvės, e, joms netaikomos, netaikomi šitie reikalavimai, Bet kaip su tomis dirbtuvėmis, kurios, kurios gamina tuos lokomotyvus, kurie yra naudojami. Taigi atsakymų yra 15 minučių. Um. Les règles nationales et les problèmes euh, frontaliers, tout à fait d'accord, bien. Nacionalinės taisyklės ir pasienio problemas. Na taip, čia jums visiškai pritariu. Mes e, turime pradėti kataloguoti visas e, nacionalinės e, saugumo taisyklės, taip pat techninės saugumo taisyklės bei abipusio pripažinimo sistema. Rytoj mes paskelbsime nuorodinį dokumentą, kuris, taip sakant, įrėmins visą tą dėlionę yra saugumo taisyklės, yra techninės taisyklės, taip pat nežinomos, e, netaikomos taisyklės, kitos taisyklės, kurios dar taikomos. Įvairiose šalise situacija taip skiriasi, kad yra be galo daug sumaišties, taigi mes siekiame sukataloguoti visas tas taisyklės ir jas e, galiausiai apibriežti. Nesileisdamas į turinio analizę, norėčiau pasakyti, kad mes kataloguosime visas šias taisyklės ir jų pridėtinė vertė bus ta, kad galėsime palyginti esamas situacijas bei dabartinės interpretacijas, kad išvengtume tokių problemų, kaip pavyzdžiui Prancūzijos greit. TŽV greitai įgiame traukinyje yra gesintuvas, kurio negalima naudoti kirtus sieną į kitą šalį ir panašiai. Čia yra labai svarbu pritaikyti abipusį pripažinimą, o tam reikia surinkti visus duomenis. Turime ambicingų planų, toli siekiančių planų, kurie mums leis eiti į priekį greitai. Pamatėme, kad taisyklės ir principai dažnai yra tie patys, tačiau visi dubliuoja, kartoja tą patį darbą, prie kiekvienos sienos tikrina tą patį, o tai visiškai nebūtina. O čia mūsų darbas vėlgi galėtų atnešti pridėtinės vertės. Kalbant apie tinklus, mūsų taisyklės taikomos visiems transeuropiniams tinklams bei riedmenims. Mums reikia apibriežti TSI techninių specifikacijų mm, sistemų taikymą jį suvienodinti, taip pat nustatyti, sritis, kurioms sritims jos yra taikomos, o kurioms netaikomos. Pavyzdžiui, galioja tam tikros išimtis Niderlanduose. Kalbant apie Regio klausimą, dar nesulaukėme nacionalinio tyrimo išvadų. Mums pirmasis žingsnis, žengiant pirmąjį žingsnį, mums reikia sulaukti tos tyr, tyriančiosios institucijos ataskaitos apie šį įvykį. Aš e, kalbėjausi su nac, Italijos nacionalinės saugumo institucija, jie sureagavo labai greitai mano prašymą. Taip pat e, padėjo ir kitos e, nacionalinės institucijos, iš kurių reikėjo techninių duomenų. Tokiu būdu galėjome labai greitai atlikti būtinus patikrinimus. Pati avarija aišku, nėra priežasti savaime. Visą laiką egzistuoja kitos priežastis. Dabar jau išsiaiškina tam tikrų faktų apie tą atvejį. Nors dar neturime išvadų, bet, bet jau turime susidarę tam tikrą vaizdą. Tyriančioji institucija mūsų prašė su jie bendradarbiauti ir mes tai darome kiekvieną dieną, tačiau aišku, reikia visų pirma sulaukti jų išvadų prieš tai, kad kol galėsime ką nors patys pasakyti. Buvo iškeltas klausimas dėl kompetencijų dubliavimosi tarp mūsų agentūros ir nacionalinių institucijų. Atsakymas mano būtų ne. Mūsų santykiai yra labai geri, mes visi esame taip sakant, antrojo paketo vaikai, mes visi kartu dirbame siekdami sukurti naujas sistemas, pereinant prie sistemos, kurią reguliuos kitos institucijos. Tai yra be galo sudėtinga užduotis. Kalbame apie dereguliavimą geležinkelių sektoriuje, tačiau tai yra klaidinančios kalbos. Taigi, Jeigu jau mūsų vaidmo turėtų būti, jau yra didesnis, tai reikėtų apie tai galbūt pakalbėti. Visos nacionalinės institucijos priemė mano pasiūlymą, kurį pateikiau po Vėredžio avarijos, būtent dėl diskusijų forumo, kuriame galėtume aptarti mūsų abipusio vaidmenį. naujieji teisės aktai dėl krovinių gabenimo. Juose bus numatyti techniniai standartai, kurie bus kaip galima saveikesni. Tai yra labai teigiamas aspektas, tačiau norėčiau pabrėžti, kad šioje srityje, kaip ir kitose, mums reikia užtikrinti, jog investicijos atitiktų reikalavimus, tačiau taip ne, visą laiką nėra. Kalbant apie svarbiausius koridorius, e, taip pat reikia nepamiršti, kad egzistuoja Europos taisyklės, kurias taip pat reikia taikyti. Taigi nekyla abejonių, kad viena iš krovinių gabenimo problemų yra gebėjimų trūkumas ir prioritetų trūkumas. Dirbau su prie Belgijos krovinių gabenimo atveju ir mes visą laiką būdavome sąrašo gale. Tai yra viena iš problemų ir todėl ši iniciatyva yra tokia gera, mm, kiek tai liečia mus. Nors ir norėtume, mums neleidžiama išsakyti savo nuomonės dėl projekto ar pačio tinklo. Mes turime kom teikti komentarus tik tai dėl techninių standartų, dėl, dėl saugumo taisyklių ir taip toliau, tačiau mums neleidžiama pasisakyti dėl projekto pagristumo apskritai. Taigi, pavyzdžiui, vykdamas projektas su Europos investicijų banku. Uh, Tačiau mes čia, mūsų vaidmuo čia nais apsiriboja tik tai techniniais duomenimis. Skirtumas tarp rytų ir vakarų Europos, na, egzistuoja rytų Europoje taip pat aukšta kompetencija. Uh, Taip pat yra darbuotojų mūsų agentūroje iš Rytų Europos, tačiau mes nesame akli. Prieš keletą dienų susitikau su vienos valstybės narės atstovu ir paaiškėjo, kad situacija finansinė buvo tokia sudėtinga, kad buvo sunku užtikrinti saugumo standartus. Ir, uh, Taip pat noriu pasakyti, kad mes siekiame apibriežti bendras pozicijas, bendras techninės taisyklės, tačiau aišku, jog mums tai kelia tam tikrų problemų. Na, kalbant apskritai, kalbant apie greitaigius traukinius, tramvajus, taip pat kitus riedmenis, riedmenis, jų apimtis ir toliau auga. Aišku, reikia atnaujinti įrangą, tačiau kalbant apskritai, šis sektorius plečiasi. Baigiamosios pastabos. Būtų štai kokios. Svarbu, kad viskas vyktų standartizuotai, kad galėtume pasitikėti tuo, ką darome. Žmonės nori žinoti, ar RTMS yra gera investicijų perspektyva. Mums reikia, tam mums reikia standartizavimo garantijų taip pat užtikrinti greitą sertifikatų išdavimo tvarką. Tai yra mūsų iššūkis. Mums e, lieka dviejai ar treji metai, kad sudėl... užbaigtume dėlioti tą dėlionę, sakydamas mums turiuomenyje mus bei nacionalinės institucijas. Taigi tokia mums yra artimiausios ateities užduotis. Ačiū. Richardai, ar norėtumėte atsakyti ponui Simpsonui? Thank you. Thank you, Chairman. Um... Ačiū pirmininkė. Labadiena visiems. Aš esu Anders Lundstrom, esu Europos geležinkelio agentūros saugumo padalinio vadovas. Noriu pasakyti, kad mes dirbame tiek su paveldo mm, dirbtuvėmis, tiek su nor, įprastinėmis. Norėčiau pasakyti, kad mm, agentūros vykdomas projektas dėl dirbtuvių sertifikavimo dar nebuvo pateiktas komisijai, tačiau bus pateiktas po kelių mėnesių. Mūsų priimta pozicija yra pagrista savanoriškumo pagrindu. Taigi priklauso nuo pačios dirbtuvės, ar ji norės gauti tokį sertifikatą ar ne. Mes taip pat kūrėme sertifikavimo sistemą skirtą subjektams, kurie yra atsakingi už e, techninę priežiūrą. Tai yra tokie subjektai, kurie prisėima bendrąją ilgalaikės techninės e, transporto priemonės e, priežiūros atsakomybę. Pagal naujasias taisyklės ir įstatymus tai bus ateityje privaloma dirbtuvė, aišku, galbūt bus ta institucija, kuri bus atsakinga už techninę priežiūrą ir tai yra galima, tada jiems bus privaloma gauti sertifikatą. Taip pat ir dirbtuvėms, kurios užseima paveldo aspektų turinčių darbų, taip pat ir techninę priežiūrą. Tačiau tie, kas dirba su, su įprastinė įranga, nebūtin, neprivalės būtinai gauti tokių sertifikatų. Ačiū. Ačiū dar kartą už tai, kad sutikote pasisakyti šiame posėdėje. Tai yra tik maža dalelė ilgalaikio mūsų bendradarbiavimo su įvairiausiomis agentūromis, ne tik geležinkeliu, bet ir jūrų bei oro eismo agentūrų atstovais. Mes jau kalbėjomės. Taigi, dar kartą ačiū, kad atvykote ir tikimės, kad jūsų agentūros bendrabiavimas su šiuo parlamentu bus labai vaisingas. Ačiū. Thanks a lot. So, next item is the European Rail. Periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Konkurencingo krūvinų vežimo Europos geležinkeliais tinklas. Um, Kreipiuosi į poną Marinesku. Ar esate pasirengęs pradėti? Taip, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami kolegos, kaip žinote, balandį parlamentas balsavo pirmojo svarstymo metu dėl šio reglamento projekto. Taryba balsavo birželį. Jiem pavyko pasiekti bendro sutarimo vėlgi dėl šio projekto. Aš e, šį pranešimą perėmiau rūpiučio pabaigoje. Buvau susitikęs su komisijos atstovais. Taip pat e, buvau susitikęs su pirmininkaujančios valstybės atstovais ir dabar galiu jūs informuoti dėl kokių pagrindinių klausimų dėl šio reglamento nesutarima. Visų pirma, dėl koridorių pasirinkimo. Yra keli pasiūlymai, trys variantai. E, iš viso yra e, e, trys, kaip sakiau, parlamento pasiūlymas dėl darybos teksto. Yra vienas variantas, kuriame yra pasakyta, kad valstybės narės turi primti sprendimą per tam tikrą laikotarpį dėl koridoriaus, kuris turėtų kirsti bent kelių valstybių narių teritoriją. Taryba pasiūlė, kad turėtumėm nustatyti fiksuotą skaičių transporto koridorių. Ir tai turėtų būti numatyta reglamento priedė. Manau, kad galime pasiekti bendro sutarimo. Asmeniškai galėčiau pasakyti, kad tarybos variantas yra suderinamas ir su komisijos pasiūlymu, ir su parlamento pasiūlymu. Uh, Tačiau reikėtų pagalvoti, kaip būtų galima uh, įjungti, įtraukti visas valstybės narės iš šios koridorių, žinoma, tas, kurios turi geležinkelių sistemas. Antra diskusijų tema yra susijusi su koridoriaus valdymu. Pradinis pasiūlymas buvo numatyti valstybinę instituciją atitikmenį Europinės institucijos. Tarybos pasiūlyme e, numatyta, numatytos yra dvi institucijos - valdymo ir techninė institucija, e, kurią sudarytų e, įmonių atstovai, įmonių, kurios valdo infrastruktūrą kiekvienoje skiroje valstybėje narė. Manau, kad čia taip pat galėsime susitarti ir pasirinkti ir suderinti tos skirtingus pasiūlymus. Uh, Ir e, trečia, prioritetai. Komisijos pradinėme pasiūlyme siūloma prioritetą teikti kroviniams. Parlamentas pageidavo, kad e, prioritetas būtų teikiamas keleiviniams traukiniams tam tikrais laikotarpiais. Vėlgi, manau, kad e, galime rasti aukso viduriuką. Pavyzdžiui, galėtumėm numatyti uh, prioritetinius e, na, krovininius koridorius, e, nedarančius įtakos keliaminiam transportui, kai tai svarbu. Ir dar vienas dalykas, vieno langelio principas, čia yra nesminių e, nesutarimų ir manau, kad galima tai išspręsti. Taryba lapkričio pabaigoje galėtų pateikti projektą, pirmininkaujantį Švediją yra pasirengusi baigti svarstymą e, šios ataskaitos ir šiais metais. Jie norėtų, kad e, tekstas būtų tvirtinamas e, tarybos gruodį Ir e, mano prašymas komitetui būtų toks - suteikti galiojimus dėryboms, kad būtų galima iki gruodžio mėnesio tai aptarti. Ir jei taryba balsuos gruodį, tai parlamentas galėtų balsuoti sausio arba vasarį. Manau, kad tikrai yra neblogos galimybės laikytis tokių terminų. Dėrybų grupę sudaro pranešėjai iš visų kitų e, E, grupių, e, jau buvau susitikę su šešėliniais pranešėjais ir manau, kad visiškai yra manoma baigti darbą rengiant šią ataskaitą iki gruodžio mėnesio. Ačiū ponui e, Marinesku, ponas Liberatskis, socialdemokratų frakcijos vardu. Labai dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Marineskiui, Marinesku. Marinesku už darbą. Mes labai aktyviai dirbame. Kartu susitikome su tarybos atstovais, taip pat su šešėliniais pranešėjais. Mes esame atviri dėrybose, nes kartais iškeliame, kartais gauname ir teorinių klausimų. Pirmiausia, kam reikia tokio reglamento, ko siekiate tokiu reglamentu, ypač kai kalbame apie tai, kad mes norime pagerinti Europos geležinkelio transporto konkurencingumą. Jau keletą metų e, galioja liberalizavimo direktyva, kuri taikoma e, krovinių gabenimui, bet to dar neužtenka. E, kalbant apie tos klausimus, kurie dar nebaigti, e, spręsti, taigi turime tokią kaip ir dilemą, ar e, kovoti dėl tų koridorių ir reikalauti, kad valstybės narės pateiktų e, tos koridorius. Nes dažnai valstybės narės ne, nenori pateikti to koridoriaus, tiesiog nenori atidaryti koridorius per savo šalį. Kodėl? Ogi todėl, kad tam reikia investicijų, tam reikia daug darbo, taip pat ir finansinio indėlio ir šiaip daug pastangų. Taigi, mano nuomonė būtų tokia. To šalis, kurios suinteresuotos, turėtų e, pateikti koridorius, pasiūlymus koridoriams. Mums nereikia labai daug koridorių. Svarbiausia, kad jie būtų geri ir funkcionalūs. Pasistengime sukurti tuos koridorius, kur, kur įmanoma. Dar vienas klausimas. dėl kurio norėčiau sužinoti komiteto nuomonę. E, valdymo institucija. Ką neturėtų valdyti? Kokie bus įgaliojimai šios institucijos? Juk nacionalinės institucijos turėtų nustatyti tos valdymo institucijos įgaliojimus. E, šita institucija nespręs, tarkim, apie mokesčius. E, apie mokesčius spręs nacionalinės, e, nacionalinės institucijos, kurios valdys sistemą. Taigi šita valdymo institucija, kaip dabar jinai yra apibrėžiama, nei mums netrodo, lik būtų tokia institucija, kuri uh, E, suvienodintų, harmonizuotų e, kažkokius reikalavimus ar mokesčius e, visame koridoriuje. Be to, be to, jokia pagal dabartinę e, sudėtį šios institucijos nepan... nepanašu, kad jinai turėtų tokius įgaliojimus. Ir, žinoma, turėsime taip pat ir techninę instituciją, kur susitiks infrastruktūros tvarkytojai ir valdytojai. Taigi šitas reglamentas būtų liktai žingsnis į priekį ir po dešimties ar penkiolikos metų e, mes pasiektumėm tokios sistemos ar tokios būklės kaip oro transporte Europoje, turėtumėm tokius koridorius ir tokį konkurencingumą. Nu, galima būtų palyginti oro ir, ir, ir geležinkelio sistemas arba, pavyzdžiui, palyginti kelių sistemas. Bet iš tiesų Galbūt pati rinka savaime reguliuos tam, kad traukinys galėtų per tris dienas pravažiuoti visą, visą koridorių, ir, tarkim, per tris ar keturias infrastrukt, skirtingas infrastruktūras. Galbūt pati rinka tą sutvarkys. Mano politinė grupė mano, kad keleiviniai traukiniai, keleinės traukiniams turėtų būti duodamas prioritetas. Kodėl? Todėl, kad čia kalbame apie žmonės, čia yra vežami žmonės. Ir šito transportavimo, žmonių transportavimo sistemoje galime mm, visą laiko sistemą iš anksto numatyti. Ypatingai tai svarbu su vieno langelio sistema, nes m, mm, būtų daug aiškiau. Ir žinoma, komitetas turėtų suteikti mandatą pranešėjų, tai labai svarbu. Ačiū. Pone Bilbao, ačiū pirmininkė. Iš to, ką pasakė ponas Marinesku, keletą e, klausimų pakartosiu. Pakartosiu tai, ką mes jau kalbėjome tarp mūsų kitose susitikimuose. Mes kalbame apie Europos projektą. Ir manau, kad reikia svarstyti ne tik tai apie tai, koksai koridorius turėtų turėti prioritetus, bet ir apie tai, kokie buvo aiškus prioritetai, dėl kurių taryba e, priede nustatė 8 ar 9 koridorius. Tai yra europinis projektas ir aš nežinau, kokią liniją mes eisim tolin, kokios įtakos visoms kitoms Europo, visiems kitiems Europos geležinkelio tiklams turės šitas reglamentas. Manau, kad būtų gerai, kuriant tokius projektus, e, nustatytumėm, kokių problemų atsitiks įgyvendinant šitą projektą. Reikia žinoti aiškiai prioritus, e, funkcijas šito mm, koridoriaus, kaip mes jį valdysime, kaip e, veiks ta vieno langelio sistema. Apie visą tai galima kalbėti ir prieiti sprendimo, tačiau šitame projekte man trūksta Europos projekto apibrėžimo, ką mes pasieksime, kokie yra aiškus tikslai šių koridorių, kokias problemas mes išspręsime ir koksai bus mūsų ateities projektas naudingas visoms ES šalims. Manau, kad tam užtektų pusės puslapio apibriežti, ką dabar turime ir ko pasiektume, jeigu, jeigu turėtumėm šiuos naujus koridorius. At, man atrodo, kad tai būtų tikslinga tam, kad visi komisijos komiteto nariai e, žinotumėm, kaip, koks vaizdas bus įgyvenus šį reglamentą. Ačiū. Ačiū, ponas Kreima. Ačiū. Devini koridoriai. čia nacionalinio ego išreiškimas, nelabai susijęs su Europos transporto politika. Kiekviena šalis nori būti, kiekviena šalis nori būti reprezentuota, atstovauta. Krovinių vežimų buvo e, atrinkta, atrinkti šeši koridoriai ir ne visi buvo įgyvendinti per tiek metų, o dabar turime devynis koridorius atrinktus, kiek manote, kiek mes įgyvendinsime. Reikėtų e, realistiškiau e, žiūrėti, kiek Žinome, kad šiaurės pietų koridorius yra vienas iš svarbiausių, o dabar turime dar, e, turime tiek nebaigtų ir turime dabar e, devynis naujus projektus. Kokia mūsų motivacija? Ar nacionalinis išdidumas, kad norime e, turėti savo koridorių? Jeigu tikrai norime, tai tada kiekviena ta šalis ir turi finansuoti, pristatyti finansinius planus tam nacionaliniam koridoriui ir reikia numatyti, kiek kainuos vienas, kitas, trečias koridorius, kad, kad visi galėtų prisijungti. Bet jeigu to nepadarysime, tai iš principo niekas nepasikeičia. Aš nepritariu tam, kad būtų devini numatyti koridoriai be jokių konkrečių apskaičiavimų. Tarkim, trečiasis koridorius Stoholmas Malmo, Kopenhaga, Hamburgas. Paskui didelis tarpas Innsbruck, Veron, Innsbruckas, Verona, Bolonija. O kas tame tarpe? Kodėl Hamburgas paminėtas? Nors Berlinas ir Palermo jau yra sujungtas o iš Kopenhagos į Berliną einam, tas geležinkelis eina per Rostoką ir nežinome, kaip visa tai bus padaryta. Ar, ar tai bus tunelis, ar tai bus tiltas, ar bus pastatyta naujų geležinkelių. Yra labai daug neaiškumo ir tai gyvendyti būtų galima tik tai galbūt per 20 metų. Jeigu peržvelgčiau visas šalis, paskaičiau 27 valstybės narės tik tai dvi neturi geležinkelių, taigi 25, 22 dalyvauja. Tai tik tai e, Suomija, Estija ir Latvija nepateikia koridorių. Norsgi mes turime Rail Baltica iš Var Varšuvos į Helį. Trys šalis nedalyvauja. Ar šitie prioritetai jau nebėra svarbus ir mes jau kalbame nebe apie krovinių vežimą, nors šit, šitais tinklais naudosis ir keleiviai, ir krovinių vežėjai. Kodėl Estija, Suomija ir Latvija nedalyvauja šitoj, šitoj sistemai, nesuprantu šito sąrašo, kaip, kaip, kaip kaip jisai surašytas, galbūt jie galėtų sąžiningai atvirai pasakyti, mes turime finansinių problemų, dabar yra krize, Todėl nedalyvaujame. Bet kitaip, jeigu nėra tokio paaiškinimo, nesuprantu, kodėl vienos šalis dalyvauja vienaip, kitos kitaip. Noriu tai sužinoti prieš priimant sprendimą. E, nes Europos perspektyva, čia tai nėra europinė perspektyva, tai yra kaip ir nacionalinis užsispyrimas. Taip pat kalbama čia apie vieno langelio sistemą, apie agentūras. Manau, kad reikia Europos agentūros, kuri dirbtų, koordinuotų savo veiklą e, ir visų nacionalinių e, agentūrų veiklą, nes kitaip ta sistema neveiks. Manau, kad nereikia nusisukti nuo keleivių, keleivinių traukinių, bet Bet žinoma, konkrečioje sistemoje vienas traukinių, turime suderinti traukinių judėjimą Žodžiu, reikia, turėtumėm būti e, lankstus ir e, derindami traukinių tvarkarašius, traukinių važiavimo sistemas ir, ir prioritetus, kurie traukiniai važiuos pirmesni, kurie e, vėliau. Taigi, m, reikia mums vieno langelio, reikia tos koordinuojančios institucijos, Nes kaip buvo pasakyta, geležinkelio nacionalinės agentūros yra paskutinės tos nacionalinės agentūros egzistuojančios Europoje. Būtent todėl reikia jas suburti, kad jos galvotų e, europietiškai. Paldies priekšėtai, kungs. Man įsnak turpinat, e, Michael Kramer. Ačiū. Pranešėjau. Tęsiu diskusiją. Akivaizdu, kad taryba pasiūlė kažko naujo, ne tik tai devynis koridorius, kuriuos matėme pirmame priedė ir antrame priedė. Kalbama apie vieną krovininių e, traukinių koridorių kiekvienai valstybei šaliai ir Latvijos, Latvija, sakoma, kad Latvijos transporto ministras nenori dirbti šioje srityje, aš nepritariu. Aštunto koridoriaus pratesimas Rail Baltic kryptimi iš Rygos į Kauną, Tartu ir Helsinki, mano nuomonė, būtų tikslinga toliau dirbti su šito koridoriu ir jį tęsti. Jeigu jisai baigsis Latvijoje, tuomet toliau krovinius reikėtų e, vežti vilkikais, sunkvežimiais ir jie vyktų per Rusiją ir per kitas ar per kokiais kitais keliais. Tad siūlau žiūrėti į šį klausimą iš Europos perspektyvos. Žinau, kad Latvijai ir Estijai yra labai sunku dalyvauti. E, vykdant šito koridoriaus projektą, tačiau iš Europos perspektyvos visgi reikėtų nesustoti. Taip pat ir e, Latvijos ministrai e, tikriausiai, kad ir, ir Estijos, ir Lietuvos e, visgi labiau pasisako už tą. šalis galėtų pasirinkti koridorių. Žinoma, Baltijos šalių problema yra e, būtent vėžės plotis yra problema mes Baltijos šalyse turime e, Rusijos vėžės, rusiškas vėžės. Bet kadangi Europos Sąjunga nori, mes norime sukurti bendrą tinklą, tai reikia pratesti ir šitą koridorių, nes kitaip kadangi Baltijos šalyse nėra e, tokios tinklų, geležinkelio tinklų sistemos kaip Europoje, tai šitos ES dalies padėtis būtų gan keista. E, pone Alvarės, dėkoju ponui Marineku, Marinesku, nes manau, kad šis yra labai, čia yra labai svarbus projektas e, geležinkelio ateičiai, ypač turint galvoje dabartinio krovinių gabenimo svarbą. Ir iš tikrųjų labai svarbus reglamentas, labai svarbus darbas. Manau, kad galima e, suderinti ir kokybišką e, žmonių gabenimą, ir konkurencingą krovinių vežimą. Reikia turėti galvoje įvairius dalykus, tai ir infrastruktūros e, gerinimą, ir, ir liberalizavimą ir greitaigius traukinius, taip pat ir logistinę sistemą kurti, e, stiprinti intermodalumą tarp, tarp skirtingų šalių. Ir mes turime stiprinti, gerinti ir vienodinti ES krovinių vežimą geležinkeliais ir taip pat ir stiprinti e, valdymą šito tinklo, jis turi būti vieningas. Manau, kad tai yra labai svarbus, reikšmingas projektas ir linkiu, kad jisai būtų priimtas. Ir mums ES labai svarbu turėti e, suvienodintą geležinkelių tinklą, ypač krovinių vežimo, tam, kad šita sistema veiktų. Ačiū. Ačiū, pana Alvaras. Iš komisijos ar turime atstovą? Ačiū, pirmininkė. Labą dieną visiems. Manau, kad jau pabrėžė ponas Marinesku svarbiausius aspektus. Ir tarp jų yra aišku koridorių parinkimas, taip pat e, jų valdysenos klausimas bei e, krovinių gabenimo prioritetinių taisyklių klausimas. Jūs puikiai žinote komisijos poziciją. Kalbant apie koridorių atranką, mūsų pozicija buvo tokia. E, manėme, kad tą atranką reikėtų vykdyti remiantis rinkos analizę, taigi ji turėtų būti atvira ir pagrista pagal pagrista rinkos poreikių. Kai dėl tarybos pasiūlymo Ten buvo numatytas visas sąrašas koridorių parinktų, taip pat galimybė juos modifikuoti, pridedant naujus koridorius. Tai yra politinis pasirinkimas, suprantame, kad tai nėra pas geriausias pasirinkimas, tačiau turime suprasti ir tai, kad šie koridoriai nėra išrasti iš oro, jie jau egzistuoja ir daugeliu atveju apima net ir šešis ERTMS koridorius taip pat apima pagrindinės ašis, kuriomis vyksta geležinkelių eismas šiandieną. Taip pat, manau, dėrėtų atsižvelgti į štai kokį elementą, kalbant apie koridorių parinkimą. Šis pasiūlymas buvo skirtas siekiant trumpalaikių konkrečių rezultatų, įvedant op, op, veiklos priemonės. Uh, geležinkelių tinklas nėra tinklas, į kurį reikia iš karto labai daug investuoti, bet tai yra tinklas, kur reikia infrastruktūros bendradarbiavimo. Ir todėl, mano nuomonė, tas tinklas turėtų būti e, nagrinėjamas iš kitokios perspektyvos nei PP e, ar TNT kontekste. Mums reikia uh, investicijų ilgalaikių, norint pasiekti ilgalaikių rezultatų. Taigi, kalbant apie trumpalaikius ir vidutinio laiko tarp rezultatus, reikia atgaivinti krovinių gabenimą geležinkeliais. Kalbant apie valdyseną, vėlgi komisija siūlė daugiau priemonių ir galimybių specialiai tam įkurtai valdysenos agentūrai, kad reikėtų paskirti direktorių bei šiai institucijai suteikti teisinį statusą. Taryba priemė sprendimą, kad reikėtų dviejais lygiais vykdyti šios valdybos darbą, vieną valstybių narių lygmenių, kitą val, valstybių narių tinklų valdytojų valdybos, valdyboje. Mes neprieštaraujame tokiam pasiūlymui, bet jis neturi kelti pavojus, pavojaus infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimui. Taip pat e, reikia paminėti ir prioriteto klausimą. Paaiškėjo, kad egzistuoja įvairių nuomonių dėl galimybės suteikti prioritetą krovininiams traukiniams šiuose koridoriuose. Norėčiau paaiškinti, kad mūsų nuomonė tokia iniciatyva galėtų padėti išspręsti problemas dėl galimų konfliktų su keleiviais. Mes bandome identifikuoti procedūras, kaip galėtų vykti krovinių, krovininių traukinių eismas. Tačiau noriu pabrėžti, kad mes neremėme prioriteto skirimo vis, visų tipų krovininiams uh, traukiniams, nes taip galėtų kilti pavojus punktualumui. Manome, kad užtikrinus deramą bendradarbiavimą tarp infrastruktūros vadovų bus įmanoma užtikrinti, kad padėdės pajėgumai koridoriuose, taip pat Manome, kad dabartinis koridoriaus apibrėžimas yra gana lengvas. Tai yra pagrindinė šis, tačiau taip pat yra alternatyvūs maršrutai. Tokiu būdu galima būtų geriau išnaudoti e, ne, e, tinklus. Žinome, kad Europos tinklai yra labai platus ir todėl manome, kad yra e, derama veiksmų laisvė užtikrinta. Taip pat norėčiau paminėti, kad Neseniai atlikti tyrimai parodė, kad gerai vykdant užtikrinus ir suplanavus traukinių eismą galima užtikrinti, kad gali vykti tiek krovininių, tiek keleivinių traukinių eismas ir nesikirsti vienas su kitu. Taigi manau, kad sprendimas, kurį surado taryba galėtų būti tinkamas kompromisas, net jei ir manome, kad nederėtų per daug susitelkti ties poreikiu keleiviams gauti prioritetą, nes tokiu būdu šis pasiūlymas bus ne krovininių, bet keleivinių traukinių pasiūlymas. Taigi, apibendrinant, manome, kad dabar egzistuoja galimybė greitai patvirtinti šiuos pasiūlymus, tačiau vis dar manome, kad ypatingai dabar labai reikia tokių, priimti tokius pasiūlymus dabar, kai yra krizė. Taip pat manome, kad tokie pasiūlymai galėtų galiausiai suteikti klientui pakankamą garantiją, kad krovininis traukinys nuvyks iš taško A į tašką B per tam tikrą laikotarpį ir jo punktualumas bus patenkinamas. Togi ir nori mūsų klientai. Tai tiek nu, norėjau pasakyti. Ačiū. You, wanna... Ačiū, ponė Marinesku, galbūt norėtumėt apibendrinti diskusiją. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems kolegoms už uh, pastebėjimus, malonius žodžius, kaip minėjau iš pradžio. Pagrindiniai du diskusijų klausimai - tai koridorių pasirinkimas ir prioriteto klausimas. Dėl pirmojo klausimo norėčiau pažymėti, kad pirmiausia reikėtų apsispręsti, ar atranka vyks po to, kai įsigalios regu, reglamentas, kaip siūlo komisija ar atranka turėtų vykti nuo pat pradžių ir ar tai reikėtų numatyti priedę, kaip siūlo taryba. Toks principinės klausimas, dėl kurio turime apsispręsti. O po to, aišku, galėsime skirti labai daug laiko diskusijoms dėl koridorių sąrangos. Tačiau tai gali vykti tik tai po to, kai pasirinksime arba tarybos, arba komisijos sprendimą. Buvo iškelta daug klausimų. Manau, kad atsakymai yra pateikti projekte, turgojo kriterijus, taikymos rytį. Pasiūlymo tekste galime rasti atsakymus į visus mūsų klausimus. Tai mane džiugina. Nes manau, išklausius pasisakiusių, kad galime pasiekti politinio sutarimo dėl šių klausimų. Pirmininkas, manau, kad e, visus, e, e, visiems priimtina tai, kad jums būtų suteikti įgaliojimai kalbėti dėrybų metu su taryba, su pirmininkaujančia Švedija. Taigi turite įgaliojimus tam daryti. Gerai, gerbėmieji. Na, o dabar vyks koordinatorių posėdės. Nežinau, ar koordinatoriai norėtų anksčiau pradėti e, savo posėdį ar palaukti. Galbūt galėtume duoti man, man ženklą. Galbūt vienbalsiškumo Belgijoje to klausimo nėra. Gerai, jį visi sutarė, pradėsim dabar, na, o visiems kitiem nariam galiu pasakyti, kad lauksim jūsų čia rytoj iš ryto 9 valandą.